Šimo vyks rytoj 12.30 pagal darbo atvarkę. Dabar pono Danpredos pranešimas aukšto lygio formos paramos veiksmingumo klausimais. Žodis pranešėjų keturios minutės. Ačiū pirmininkė, ketvirtasis forumas dėl e, pagalbos veiksmingumo, kuris įvyks Busanė, suteiks galimybę tarptautiniai bendruomeniai dar kartą peržiūrėti, performuluoti, įtvirtinti įsipareigojimus, kad pagalba būtų efektyvesnė ir stipresnė. Aišku, e, Europo, tas susitikimas bus labai svarbus ir gyvenant tūkstantmečio vystimosi tikslus, galvojant apie 2015 e, metus, kad Busanos sutikimas būtų sėkmingas, reikia įveikti visų pirma kelis iššūkius. Visų pirma, dėl įgyvendinimo, ypač Paryžiaus deklaracijos ir um, Akros e, dokumento įgyvendinimo, viskas priklauso nuo geros valios. Įsipareigojimas yra pagerinti gerinti pagalbos kokybę. Tačiau pažanga yra kukli, ypač vertinant tiek šalis donorės, tiek šalis naudos gavėjas, vis tik tai pastangų dar mažoka. Komisijos pastarieji komunikatai rodo, kad valstybių narių elgesio kodekso laikymasis leido ES sutaupyti bent 6 milijardus eurų kasmet. Tai reiškia, kad Tai yra didžiulė galimybė besivystančioms valstybėms. Antrasis iššūkis susijęs su pirmoju yra politinis. Mums reikia politinės valios busane. Mums reikia Europos kaip lyderės, kad būtų aiški politinė valia judėti pasaulinėme forume, kad pagalba būtų efektyvesnė. Galiausiai yra prisitaikymo iššūkis. Reikia prisiminti, aišku, Paryžiaus tikslus dėl pagalbos efektyvumo užtikrinimo. Reikia nepamiršti apie ką mes kalbame, tai yra pagerinta darbo atverkė. Ir aišku, kad reikia prisitaikyti prie besikeitančio pasaulio, prie naujų donorių atsiradimo, privataus sektoriaus įtraukimo, kon, kon, e, viso konteksto įvairaus, taip pat bendarbiavimo pietus pietus ir visų tų elementų, kurie užtikrina pagalbos efektyvumą. Busą nereikia sutarti dėl um, efektyvios partnerystės, kuri trauktų visas pusės, kad būtų galima atsižvelgti į visas aplinkybės, kuriomis yra teikiama pagalba dabar. Mano pranešime yra kalbama apie pagrindinius elementus, kurie labai svarbus užtikrint pagalbos efektyvumą. Tai yra demokratijos elementas, skirstant pagalbą, atsižvelgimas į paramos gavėjų poreikius, toliau elgesio kodekso laikymas, e, pagalbos skaidrumas, e, atitinkami pagalbos prognozuojamumo ir e, padalymo elementai elementai. Labai svarbu žiūrėti, aišku, į komisijos komunikato pasiūlymus šį rugsėjį dėl ES bendros mm, politikos, bendro atstovavimo busane, kad viskas būtų paremta bendra linija. Labai svarbu kai eina kalba apie tarptautinę darbo atverkę, galvotumėm, kaip užtikrinti pagalbos efektyvumą nuo Paryžiaus forumo. Aišku, svarbiausia galvoti, kaip paspartinti ir įtvirtinti mūsų įsipareigojimų vykdymą. Dabar ES teikia daugiau kaip pusę pagalbos, oficialios vystimos pagalbos, kuri teikiama visame pasaulyje. Lisabonoje buvo įtvirtintas. Um, įsipareigojimas kovoti su skurdu. Tai reiškia, kad mūsų priemonės turi būti įtvirtintos, e, sustiprintos vystimosi pagalbos rytyje. Ypatingai svarbu ES e, valstybėms narėms, teikiant vystimoje pagalbą yra parodyti, kad tikrai mes galime savo reputaciją pateisinti ir turime bustane tai aiškiai parodyti. Ketvirtajame forume Mano pranešime kalbama apie tai, kad turime gerą bazę, kad visos valstybės narės gali sutelkti savo dėmesį į ateitį ir užtikrinti pagalbos efektyvumą. Reikia užtikrinti, kad mūsų pagalba būtų demokratiškai, efektyviai skirstama e, šalims e, naudos gavėjams, kad pagalba tikrai leistų įgyventi tūkstantmečio vystimosi tikslus, kad būtų galima diferencijuotai teikti pagalbą pagal kiekvienos valstybės poreikius, kad tarptautinė bendruomenė galėtų sutelkti savo pagalbą, kad ji nebūtų išblaškyta, bet aiškiai fokusuota į tikslus. Zaborska. Ačiū, pana Zaborska. Grazie, signora prezidente. Ačiū, pirmininkė. Kim žyje snaha bojova. Gerbiama komisarė. Stengiamas ir toliau kovoti su skurdu pasaulyje ir kol taip yra daroma, galime tikėtis, kad žmonija e, išgyvens. E, Paryžius, Akra, aišku, rodo, kaip tai yra svarbu, kad pagalbos teikimas būtų efektyvus. Dabar labai svarbu yra peržiūrėti kiek mes esame sugebėję padėti žmonėms pagal tos kriterijus. Busanė turėsime galimybę apsižvalgyti, pažiūrėti, kokia yra mūsų dabartinė situacija. Tačiau turime nepamesti iš akių pagrindinio tikslo. Jeigu norime tikrai efektyviai kovoti su skurdu, turime padėti žmonėms, kad jie galėtų padėti patys savo. La parola all'onorevole Basescu.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 plačius užmojus, užtikrinant teikiamos pagalbos efektyvumą. Ypač noriu už, pabrėžti, kaip svarbu yra, kad pagalba būtų teikiama skaidriai ir pagal supaprastintą procedūrą. Čia aš kalbėčiau apie 15 pranešimo punktą, kuriame pabrėžiama, kokie svarbus yra ryšiai tarp šalių partnerių vyriausybių ir valstybių, kurios gauna pagalbą. Pavyzdžiui, sveikatos mat matricos projektas, kurios siekiama sumažinti vaikų mirtingumą. Tai yra puikus pavyzdys, ko galime pasiekti. Labai svarbu paminėti ir valstybių narių elgesio kodeksą pagalbos teikimo srityje. Cortes Lastra. Eh, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, komisario. Ačiū, pirmininkė ir komisijos nary, sako ponas Lastra. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui Dan Preda. Pranešimas apie kovą su skurdu, apie kovą už žmogaus teisės. Europa lyderiauja pasaulyje toje srityje, taip turi būti ir ateityje. Busano konferencija svarbi dėl tikslų, ten ES gali nubrėžti ambicingos politikos liniją. Mums reikia tvirtos, skaidrios politikos, reikia kovoti su mokesčių vadinamaisiais. Reikia stiprinti bendradarbiavimą pietų-pietų ašimi, taip pat trišalius santykius. Reikia atsižvelgti ir į lyčių lygybę, kai svarstome paramos veiksmingumą. Norėtume, kad būtų įvestas toksai rodiklis lyčių lygybė, kai mes vertiname paramos veiksmingumą. O į konsultavimosi procesą reikia įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas. Ačiū dabar vėl komisijos narys Pybalks. Pirmininkė ir gerbiami nariai. Pirmiausia, noriu pagirti poną Dan Preda parengus stiprų pranešimą. Nors narių šį vakar salėje nedaug, tačiau be jokios abejonės klausimas yra svarbus. Dar reikia daug darbų nu, nuveikti, nudirbti, rengiantis konferencijai. ES delegacijoje bus ir trys parlamento nariai, dėl to delegacija tik sustiprės. Norėtume, kad būtų parengtas vienas baigiamasis dokumentas. Matyčiau kelias užduotis reikėtų atspindėti tai, kas paminėta Paryžiaus deklaracijoje taip kaip sakė pranešėjas. Mes, kaip donorai, ne viską įvykdėme pagal indikatorius. Paryžiaus deklaracija turėtų suteikti mums daugiau garantijų, kad bus įvykdyti planai, kad bus užtikrintas paramos veiksmingumas gerbiama parlamento nari. Zaborska teisingai pastebėjo, kad reikia sudaryti sąlygą žmonėms patiems padėti savo. Paramos veiksmingumas padėtų siekti tūkstančio vystimosi tikslų. Teoriškai viskas aišku, tačiau kaip praktiškai užtikrinti, kad įvykdytume tuos rodiklius. Antras klausimas. Naujos valstybės donorės situacija pasikeitė. Aš, kaip komisijos narys atsakingas už vystimąsi, gali, galiu pastebėti štai ką. Kinija ir Indija nebūtinai vienodai vertina paramos veiksmingumą kaip klasikinės valstybės donorės. Taigi yra tam tikras prieštaravimas. Jei norime paramos veiksmingumo, visos valstybės turėtų judėti tą pačiame kryptimi, galbūt ne tokiu pačiu tempu, tačiau visos valstybės turėtų elgtis skaidriai. Kitaip kyla rizika, kad nepakankamai padėsime kitoms šalims kovoti su skurdu. Taigi, kaip sudominti paramos veiksmingumo klausimais tas naujasias donorės. Trečias svarbus klausimas, kaip didinti skaidrumą. Europos Sąjungoje siaučia krizė ir žmonės vis labiau klausia, o kokių rezultatų davė parama? Kaip lėšos panaudotos? Aš galėčiau jūs patikinti, kad pinigai nešvaistomi, jie padėjo milijonam žmonių, padėjo vaikams, lankyti mokyklą, žmonėms išgyventi sudėtingomis sąlygomis, tačiau piliečiams to nepakanka. Piliečiai tikisi dar daugiau skaidrumo ir aiškumo, kaip buvo panaudotos lėšos skirtomo, skirtos vystimosi paramai. Dabar apie įsipareigojimus. ES prieš konferenciją norėtų sustarimo dėl dviejų tikslų siekimo. Tai yra skaidrumas, kad procesas, lėšų panaudojimas būtų visiškai skaidrus. Ir antra, bendras programavimas. Tai aptarsime spalio mėnesį su kitomis valstybėmis. Pažangos pasiekėme, tačiau yra ir silpnųjų vietų programavime, ko koordinavime. Ciklas turėtų sutapti su parama gaunančios valstybės tiklu ir koordinavimo nepakanka. Tai buvo Haityje ir Pietų Sudane. Reikia didinti mūsų ambicijų lygmenį. Turime žengti koja kojon su parama gaunančios šalies vystimosi tempu. Iš to atsiranda sinergija. Tarkim, 5-6 milijardai eurų kuriuos minėjo pranešėjas savo kalboje. Pritaikius bendrą programavimą, lėšų netgi padaugėtų. Taigi, Buzano konferencija bus labai svarbi. Jis skirsis nuo praeitų metų konferencijos, nuo Stambulo konferencijos. Pagrindinis iššūkis sudominti visas valstybės, besivystančias valstybės, naujas donorės. Ši konferencija svarbi ir 2015 metų datai, tūkstančio vystimosi tikslų datai. Tikėkime, kad ES toje konferencijoje vėl imsis lyderio vaidmens kaip ir Akroje. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Rytoj balsuosime pusę pirmos, o kitas plenarinis posėdis prasidės